Um, ehm, goedemorgen, collega's. Labas rytas, kolegos. Dabar jau yra keturi kolegos salėje, tai kur kas daugiau negu du. Taigi pradėkime darbą. Ir pirmasis darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Ar yra pastabų? Antras. Keletas pranešimų. Aš paskutinį kartą turiu pirminkauti mūsų posėdžiui. Kolega De Magistris vis dar tebėra Europos parlamento narys. Šiandien jis dalyvauja pirmajame tarybos sustikime Neapolėje, tačiau rytoj ko gero į plenarinę sesiją atvyks, tai bus jo paskutinė plenarinė sesija ir po to jis išvyks, jį pakeis kažkas kitas. Tikiuosi, kad 13-14 Liepos turėsime naują biudžeto kontrolės komiteto pirmininką iš liberalų frakcijos. Taigi, pranešimai kokobų info surašytis kalbų režimas ir mūsų posėdis taip pat yra transliuojamas. Taigi, prašom e, naudoti mikrofoną jums iš kairės, kitaip e, kameros nerodys asmens, kuris kalba. Na ir Paskutinis galbūt nustebinsantis pranešimas. Rodžeris Braunas, Koklobų administratorius. Ir mūsų buvęs tarnybos vadas prieš perimant vairą Karmen, e, nusprendė išeiti į pensiją. Taigi jis džiaugsis užtarnautą pensiją po ilgo darbo parlamente, todėl aš jam noriu palinkėti kuo geriausios sėkmės. Esu įstikinęs, kad e, susilau, jis susilauks viso, visų mūsų padėkos laiško. Taigi, toliau trečiasis klausimas. Protokolo tvirtinimas protokolo įvykusio balandžio 11-12 dienomis. Protokolas jums išsintinėtas gegužės 13 dieną ir pagal įprastą procedūrą, jeigu pastabų nebus, protokolas bus laikomas patvirtintų. Dar vienas nedidelis pranešimas. Praėjusią savaitę mūsų delegacija iš penkių narių vyko į Konsovą ir į buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Vizitas buvo pozityvus ir labai įdomus. Ir iš penkių kolegų, kurie vyko šio vizito, e, visi buvo labai aktyvus, tai buvo labai įdomus kupinas nuotikių vizitas. iki pasienio į Makedoniją vykome autobusu, po to turėjome eiti pešiomis per sieną, o kitoje sienos pusėje mūsų laukia kitas autobusas, ponas Balčytis ir kiti kolegos. Turėjome kirsti sieną pešiomis, kitoje pusėje na, supratome, kad autobuso nėra. Taigi e, dingo visa Europos parlamento delegacija. Įvyko nedidelę paniką, nes buvo pamesti visi penki delegacijos nariai ir sekretariatas. Tačiau netrukus mus surado, pasirodė, kad yra viešojo transporto autobusas, kuriuo galėjome važiuoti. Ir tai išėjo daug pigiau negu uh, samdyti atskirą autobusą. Taigi matote, kokia, kaip kūrybiškai mes elgiamės šiame komitete. Dėkoju sekretariato nariams už vizito organizavimą. Mes e, vėliau parengsime ataskaitą apie vizitą. Atrodo, kad mes šiandien turime daug laiko. Šį ryt turime du pranešimus apie viešuosius pirkimus ir PVM ateitį. ir po to tyrimas, kaip organizuoto nusikalstamo grupuotės piknaudžiauja ES lėšomis. Aš esu truputį sumišęs, nes ketvirtojo klausimo pranešėjas turiu pristatyti iš klausimą ir taip pat pateikti nuomonės projektą. Klausimas susijęs su viešųjų pirkimų politikos modernizavimu. Taigi, leiskite man susirasti savo užrašus. Taigi, ketvirtasis klausimas. Dalyvau vidaus e, rinkos e, komiteto susitikimuose ir parengiau šią nuomonę, kurios, kurios rimtis yra vienas puslapis. Ir e, mano pasiūlymus sudaro šešios rekomendacijos, aišku, jas galima pagerinti, na, o balsuojama bus dėl jų Liepos mėnesį. Taigi aš e, išanalizavau žalėją knygą ir vėliau, kai kalbėsime apie tyrimą skirtą organizuotų nusikalstamumo veiklai, pamatysime, kad viešųjų pirkimų klausimo, e, klausimai pateikiami ir tame kontekste. Tai yra priemonės, kurias panaudoja nusikalteliai. siekdami panaudoti įvairias spragas. Taigi, kokio, kokios būtų mano rekomendacijos? Na, auditų rūmai savo metinėse ataskaitose aiškiai sako, jog, kad tai, jog viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikoma, dėl to susidaro 43 procentai visų kiekybiškai, kiekybiškai įvertinamų klaidų. Tokių taisyklių nesilaikomas leidžia, na, sudaro 3 ketvirtadalius visų lėšų sanglaudos politikos išlaidose. Taigi problema yra didžiulė. Mes turime e, savo nuomonę parengtą skatininę formą. Na, E, tikiuosi, kad šiandien skaitmeninę formą tą nuomonę gausite, rasite savo pašto dėžutėse. Taigi, tokia buvo pirma problema. Antra, mes raginame komisiją pasiūlyti atitinkamas taisyklės siekiant užkirsti kelią korupcijai ir protagavimui. Mums reikia e, bendro interesų konflikto apibrėžimo Na, aišku, mes prašome komisiją daryti viską, kad būtų užkirstas kelias korupcijai. Tai, taip pat raginame komisiją sukurti veiksmingesnę ataskaitų praktiką siekiant kovoti su korupcija. Viešuosiuose pirkimuose mums reikia aiškių taisyklių dėl e, apsaugos tų žmonių, kurie pas praneša apie pažeidimus. Taip pat aš miniu Europos tarybos asamblėjos rezoliuciją, kur kalbama apie tai. Galbūt galime pasinaudoti ir tuo dokumentu. Taip pat komisija turėtų informuoti plačiau tiek institucijas, tiek visuomenę. Grįždamas iš Strasbūro, apsilankiau Luksemburgė audito rūmose, ten mane puikiai sutiko ir patikino mane, kad jie iš tikrųjų E, nevengia savo atsakomybės. Mes kalbėjomės 2,5 valandos ir jie taip pat pripažino, kad visos klaidos dažnai yra nulemtos nepakankamo žmonių informavimo apie viešųjų pirkimų procesus. Taigi švietimas, mokymas taip pat yra labai svarbu. Ketvirtas pasiūlymas ir yra apie mokymą. Ne tik komisija turėtų tai daryti, bet ir valstybės narės turėtų įsteigti centrinę pagalbos tarnybą, kad žmonės dalyvaujantis viešuosiuose pirkimuose lengviau gautų informaciją, jeigu jiems kyla problemų ar abejonių. Kad jos būtų galima greitai informuoti ir jiems padėti. Penktoji rekomendacija kalba apie tai, kad e, viešojo pirkimo sutartys turėtų skatinti tvarumą. Visos sutartys turi būti draugiškesnės aplinkai, turi, reikia atsižvelgti į socialinius, e, sažiningos priekybos kriterijus. Jeigu ir pagalvosime, kad tai yra gerai, tačiau tai yra tik tai visos vizijos dalis. Reikia užtikrinti, kad tokie reikalavimai būtų aiškiai apibriešti. kad e, tai nesukeltų jokio sukčiavimo. Na, šeštasis pasiūlymas ragina komisiją peržiūrėti esamus kokybinius atrankos kriterijus. ir e, pakeisti taisyklės, kai, kaip vertinamos e, viešuose pirkimuose dalyvaujančio subjektų pinigų srautai. E, Pinigų srauto ataskaitos yra labai svarbios. Šį aspektą, iš šį aspektą mano dėmesio atkreipė komisija, jie visai teisūs, siekiant taikyti kiekybinius kokybinius atrankos kriterijus, reikia naudoti informaciją, tai yra pinigų srautų ataskaitas, finansinės padėties situacijos vertinimą. Tuomet galėtume geriau vertinti viešuose pirkimuose dalyvaujančių subjektų situaciją. Na, tai yra pirmasis nuomonės projektas vidaus rinkos komitetui. Aišku, jį galima praplėsti. Na, pirmiausia, norėčiau išklausyti jūsų pastabas. Ir e, toliau pabandysime patobulinti šią nuomonę. Kas norėtų kalbėti? Šešėlinis pranešėjas, kolega Itala. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sutinku su pateiktaisiais pasiūlymais ir svarbiais komentarais. Tačiau norėčiau išskirti vieną dalyką susijusi su viešaisiais pirkimais. Turime supaprastinti procedūras, kad e, biurokratinė našta e, mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų minimali. Nes būtent mažos ir vidutinės įmonės Europoje sukuria daugiausia darbo vietų ir tos viešųjų pirkimų procedūros joms yra tikrai per sunkios. Reikėtų pasirūpinti, kad jos, tos procedūros būtų kuo paprastesnės ir mažoms ir vidutinėms įmonėms tai būtų pakeliama. Antras dalykas. E, norėčiau šitą pasakyti apie viešųjų pirkimų strateginį naudojimą, strateginę reikšmę. E, ES 2020 strategija išsikėlė konkrečių tikslų dėl užimtumo lygio ir dėl klimato kaitos. Ir jeigu mes pagalvotume, kaip viešiai pirkimai galėtų būti tam tikslui pasitelkti, tai suprastume, kad jie gali atlikti strateginį vaidmenį valstybėse narise. Valstybės narės turėtų pagalvoti, kaip tą padaryti ir mes joms galėtume padėti. Aš manau, kad šias e, porą minčių galėtume įtraukti. Ačiū. Dankjewel. Noch, uh, e, kolegas? Ačiū. Ar dar kas norėtų pasakyti? Ačiū, gerimas pirmininkė. Iš tikrųjų, viešųjų pirkimų klausimas, kaip jūs asmeniškai paminėjot, yra labai svarbus. Ir čia prarandame milijardai eurų, kalbant apie ES biudžetą. Ir aš manau, kad toks pat procentas kiekvienoje valstybėje atskirai. E, aš esu nekartą pasisakęs šito klausimu ir, ir šiandieną esu įstikinęs, kad Mes turime pradėti kurti sistemą, kuri būtų nepriklausoma nuo valstybių narių tam tikro supratimo. Mes žinom, kad yra skirtingas e, ekonominis įsivystimas kai kuriuos regionuose, skirtinga yra istorinė praeitis ir kartais skirtingai suprantama dėl piniginių lėšų panaudojimo. Mes buvome viename irgi komiteto išvažiuojamojo posėdėje ir mes matėme, kokios yra problemos atskiruose valstybėse. Ir todėl aš irgi šiandieną manau, kad Europos komisija turėtų imti žymiai aktyvesnio vaidmens šito, šitoje srityje. Jūs paminėjot, kad valstybės narės turėtų įsteigti konsultacinius tam tikrus taškus. E, mano supratimu, tai turėtų būti ne valstybių narių, o galbūt Europos komisijos kai kurie atstovai, kurie pradėtų derinti ir suprasti kiekvienoje valstybėje egzistuojančius tam tikrus skirtumus. Iš tikrųjų pritariu, kad smulkiom ir vidutiniam įmonėm, naudojant tas pačias procedūras, būtų labai sudėtinga dalyvauti tenderiuose, konkursuose ir praktiškai tai būtų didelė netektis. Tačiau yra kai kurių valstybių ir aš tikrai nenoriu dar kartą kartuoti to Lietuvos pavyzdžio, kur mes jau nuo 2004 metų kuriam e, tam tikrą modelį ir jisai iš tikrųjų praktiškai yra pasiteisinęs ir reikėtų tam tikrus principus galbūt taikyti jau kalbant apie pažangesnę viešųjų pirkimų sukūrimo sistemą. Kuo jinai pasireiškia tas pažangumas? Pirmiausia, tai viešieji pirkimai turi būti atliekami visi, mano supratimu, visi elektroninėje erdvėje. Antra, kiekviena valstybė turi išleidusi arba prieimus tam tikrus įstatymus ir čia jau yra viršųjų pirkimų tų valstybių, institucijų, tam tikrų bendrųjų principų įdėgymas į šitą sistemą. Iš tikrųjų tai egzistuoja. Taip pat e, Lietuvoje yra sukurta sistema, kur smulkios vidutinės įmonės turi tam tikrose pirkimuose preferenciją. Buvo derinama labai ilgą laiką su profsąjungom ir tikrai mes esam e, suderinę tam tikrus principus, kurie šiandieną Lietuvoje veikia bet jie neveikia tiek, kiek iš tikrųjų norėtųsi, todėl kad natūralu yra tam tikras suinteresuotumas, tam tikrų ir privačių kompanijų, galbūt ir valstybės institucijų, kad pasiliktų darbūt e, senoji tvarka. Todėl nenoriu aš čia kartotis, kas buvo pasakyta, tai tikrai yra labai svarbu ir tikrai dėkingas aš esu e, savo kolegai Varstavui už pateiktą tam tikrus principus, kurie ateityje tikrai pasitarnaus dėl geresnės, ko gero, kokybės e, viešųjų pirkimų sistemos sukūrimo. Tačiau tikrai e, norėčiau, kad tų valstybių patirtis, kurie šiandieną iš tikrųjų turi atlikę gana nemažą darbą, Europos komisija įvertintų ir galbūt galėtų pritaikyti, kuriant bendruosius Europoje, Europos Sąjungoje viešųjų pirkimų principus, kurie nepriklausytų nuo kiekvienos valstybės tam tikro supratimo, mentaliteto ir daugelį kitų dalykų. Ačiū labai. Dank u wel. Uh, mevrouw Adrie. Ačiū. Andersens. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už nuomonę. Turiu tris pastabas dėl išvadų. Pirmiausia yra teigiama, kad viešųjų pirkimų taisyklės, dėl jų 40 3 procentai susidaro kikybiškai vertinamų klaidų. Ir man įdomu būtų sužinoti, ar audito rūmai nustatė, dėl ko kyla ši problema, ar nėra pakankamai aiškios taisyklės, ar egzistuoja kultūrinių problemų įvairiose valstybėse narėse, kurios įtakoja tai, kaip yra pritaikomos galiojančios taisyklės. Trečiojoje išvadoje jūs kalbate apie informaciją teikiančių asmenų apsaugą ir reikalaujate, kad komisija užtikrintų aiškesnės, veiksmingesnės atsiskaitimo taisyklės ir aiškesnės taisyklės informuojančių asmenų apsaugai. Prieš mėnesį buvo atlikta studija ir daugelis parlamentarų, kurie dalyvavo tuose klausimuose, iš principo jų buvo tiek, kiek šiandien posėdžyje, nedaugiau. Ir aš manau, kad daugiau dėmesio reikia skirti informaciją teikiantiems asmenims ES lygmenių nes e, lūkesčiai yra nemenki. Ir kažin, ar Europos komisija įneš prasmingą indėlį šiuose darbuose. Na, ir galiausiai šeštoje rekomendacijoje jūs reikalaujate, kad būtų teikiami, gynų, teikiamos grinų pinigų ataskaitos pinigų srautų ataskaitos. Aš manau, kad šalia buhalterinių ataskaitų turi būti, gali būti siūloma teikti pinigų srautų ataskaitas. Tačiau atsisakyti buhalterinių ataskaitų mes tikrai negalime. Tai yra teisinis dokumentas, kurių pagrindų atliekami vertinimai. Na ir aš suprantu, kad dabar dėl Graikijos situacijos mes šiek tiek skeptiškai vertiname buhalterinės ataskaitas, tačiau buhalterinės ataskaitos yra patys svarb, pats svarbiausias dokumentas, kuriu, kurio pagrindu yra vertinami rodikliai. Ačiū. Dėkoju, ar yra kitų kolegų norinčių pasakyti? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už nuomonę. Vėliau kalbėsime apie organizuotą nusikalstamumą. Tai irgi na, ir įdomi tema ir aptariant šį dokumentą, nes ir pats nuomonės referentas trečia, trečioje rekomendacijoje apie tai užsimena. Teigia, kad svarbu užkirsti kelią korupcijai. Tačiau, kalbant apie korupciją, organizuotą nusikalstamumą, čia yra du skirtingi lygmenys. Pirmiausia, kartais pateikiamas siūlymas konkursui, kuris yra, pritaik, yra nesažiningai parengtas ir preferencija yra teikiama konkrečiam pasiūlymui dėl na, nebūtinai visiškai oficialių ir pagrįstų ir teisėtų priežasčių. Šiek tiek kitaip yra tuo met, kai viešųjų konkursų būdu yra išplaunami pinigai. Kartais įmonė pasiūlo labai žemą kainą, kuri atrodo gražiai popieriuje, tačiau po tuo slypi ketinimas išplauti pinigus. Mes lankėmės Italijoje ir pažiūrėjome, e, kokia situacija yra po žemės drebėjimo Kviloje. Ir būtent viešųjų pirkimų būdu buvo bandoma atkurti tą regioną, atstatyti regioną. Buvo šeši konkurso dalyviai ir 1500 subrangovų ir daugiau nei 20 procentų to pusantro tūkstančio subrangovų negalėjo pateikti dokumentų, rodančių, kad jie neturi ryšių su mafija, taigi kriterijai nebuvo patenkinti. Ir dauguma jų tęsė darbą ir, na, keista, aišku, kad e, viskas taip ten vyksta, bet e, nepamirškime, kad egzistuoja du skirtingi korupcijos lygmenys ir reikia į tai atsižvelgti, kalbant apie, pavyzdžiui, trečiąjį nuomonės e, punktą, rekomendaciją. Ačiū. Žvelgiu į komisijos pusę. Ar yra norinčių pasisakyti komisijos vardu? Ar norėtumėte pasakyti? Taip, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, žinoma, komisija pradėjo bendrasias diskusijas dėl viešųjų pirkimų politikos ir teisės aktų modernizavimo. Ir visi klausimai, kurie paminėti jūsų nuomonėje, nuomonės projekte yra ir mūsų plačių diskusijų ir pamastymų objektas. Ir gavome nemažai atsakymų, į reakcijų į žalėją knygą, ypatingai konkrečiais klausimais, kurie yra susijęs su tais klausimais, kuriuos jūs keliate savo nuomonėje. Galima būtų pasakyti, kad na, komisija pateiks teisėkros pasiūlymus, bandant sukurti teisinį pagrindą viešų pirkimų srityje. Tas bus padaryta iki metų pabaigos. Ir dar vienas reformos ramstis bus atliktas vertinimas. Vertinimas apie tai, kaip veikia dabartinė ES teisinė bazė šioje srityje. Komisija bandys įvertinti taisyklės ir pateikti galutinį pasiūlymą dėl naujos teisinės bazės. Ačiū. Pone Andreasen turėjo klausimą auditorių rūmam, auditorių, audito rūmams dėl to, kiek tų kiekybiškai įvertinamų klaidų kyla dėl na, kultūrinių skirtumų. Gal auditorumų atstovas galėtų atsakyti į tą klausimą? Jūs kalbėjotės, mačiau, gal norite vėliau atsakyti. Tiesiog ponė Andresen uždavė klausimą konkrečiai auditorumams dėl klaidų procento. Ar tos klaidos kyla dėl kultūrinių skirtumų? Nežinau, ar galėtumėte atsakyti tą klausimą dabar. Jeigu ne, tuomet gal galėtumėte uh, man kaip nuomonės referentui poniai, ponios, atsakymai ponios Andresen klausimą atsiųsti vėliau. Kažkokį atsakymą, jeigu įmanoma. Pone pirmininkė, atsakymą pateikti dabar negalime, bet mes pasižymėjome ponios Andresen klausimą ir prie jo grįšime ir pateiksime atsakymą ir pasikalbėsime apie tai dvišalių pagrindų su ponia Andresen. Puiku. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Taigi kaip nuomonės referentas dabar pabandysiu sureaguoti ir apibendrinti kolegų išsakytas pastabas. Taip, pirmiausia dėl smulkaus vidutinio verslo. Buvo nemažai išsakyta pastabų dėl to, kad reikalinga supaprastinti administracinę prasme reikalavimus, aš apie tai suvokiu ir ketinu pasiūlyti pakeitimą, pasikonsultavę su kolegomis, tam, kad parengtumėme bendrą tekstą. Na ir viena čia svarbesnių sričių yra tai, kad tikriausiai reikalinga sistema toks kaip ir pasas, kaip jisai atrodytų. Įmonės, ar didelės, ar mažesnės, ar visiškai smulkios įmonės, uh, parengtų dokumentų paketą, kuriame pateiktų informaciją apie padėtį, apie darbą. Ir būtų atliekamas vienkartinis patikrinimas ir įmonė gautų pasą. Ir su tuo pasu jie galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir jiems nereikėtų to proce, proce, tos procedūros kartoti kas kart. Kartais įmonės dalyvauja 10 ar 15 kartų viešų pirkimų konkursuose ir joms nereiktų per tą administracinę procedūrą pereiti 15 ar 10 kartų. Tai būtų tam tikras pasas, išduotas vieną kartą. Ir kai jie teikia pasiūlymą konkurse, tuomet, aišku, mes patikriname, ar jie atitinka kriterijus, kriterijus, kurie yra išdėstyti pase. Uh, tai būtų galimybė sumažinti administracinę naštą smulkioms vidutinėms įmonėms. Na ir aš pasistengsiu kažkokį tai tekstą parengti raštu ir nusiųsiu kolegoms ir bandysime gal tuomet mes kartu susitarti dėl formuluotės. Ar būtų įmanoma tokį bendrą pakeitimą pasiūlyti dėl smulkaus verslo. Ponios Andresen e, klausimas. Dėl metinių ataskaitų ir grinų pinigų ataskaitų gal aš nelabai aiškiai pasakiau, išsireiškiau, tačiau išanginėje kalboje pasakiau, kad aš pats įvėliau klaidą dar e, rengdamas tą nuomonę. Aš manau, kad kaip jūs ir visiškai teisingai sakote, reikalinga kokybinė prasme įvertinti ir metinių ataskaitų, ir grinų pinigų ataskaitų. Reikia abiejų tų dokumentų. nėra taip, kad vienas yra reikšmingesnis už kitą, tiesiog tai yra du e, svarbus dokumentai. Dėl informacijos teikėjų tiesa, kad e, reikalinga įtraukti šią nuostatą yra Europos tarybos apibrėžimas ir komisija neatsakė konkrečiai, ar juos tai ten kitą nori padaryti, bet mes gal dvišalių pagrindų pasiaiškinsime, kaip yra. Manau, kad pasiūlymas yra neblogas. kolega Sondegard. Jis pateikė organizuoto nusikalstamumo analizę. Apie tai daugiau išgirsime vėliau, kai bus pristatoma studija. Jeigu turite konkretesnių pasiūlymų, pasiūlymų dėl pakeitimo, mielai priimtumėme jūsų pakeitimą. Aš manau, kad tikrai pastaba yra aktuali. Jeigu daugiau pastabų nėra, tuomet baigiame diskusijas šiuo klausimu dėl viešųjų pirkimų. galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 23 diena, tai yra ketvirtadienis kitos savaitės, 12 valanda dienos. Balsuosime tuo met būtent dėl nuomonės projekto, kokobų posėdėje Ir po to mūsų nuomonę perims IMKO komitetas, kuris e, turėtų balsuoti jau rugsėjo 19 dieną. Na ir plenarinėme posėdėje Strasbūrė bus e, svarstomas pranešimas. Taigi tiek dėl ketvirtojo darbo tvarkės punkto, dabar penktasis darbo tvarkės punktas. Jaučiuosi kaip žmogus, kuris vienintelis e, dalyvauju šau, sako pirmininkas, kadangi vėlgi esu pranešėjas, nuomonės referentas ir dėl žaliosios knygos dėl PVM ateities. Sukčiavimas PVM srityje taip pat yra svarbi problema, tai yra didelis nusikaltimas. Biudžeto kontrolės komitetas, aišku, tai puikiai žino, Ir mes žinome, kad yra gana paprastas būdas, kaip vokti didelius pinigus. Tai aišku, neigiamai veikia tiek valstybių narių, tiek ES biudžetus. mes e, dirbame kartu su poniu Sandergardu ir atidžiai E, studijavome tokį sukčiavimą, e, daug kalbame apie karuselinį sukčiavimą ir mes pirmą kartą analizavome taip pavėm sukčiavimą 2003 metais e, buvo paskelbta audito ataskaita ir jau ankstesnė, per ankstesnę kadenciją šį klausimą atidžiai analizavome, aš parengiau pranešimą 2008 metais. E, mes tada nusprendėme, kad šis nusikaltimas yra labai rimtas, labai lengva tokiu būdu e, tiesiog e, vokti pinigus, o bendrai suma, kuri kuri yra pavogiama, tai yra nuo 80 iki 100 milijardų eurų. Žinome, turime Vokietijos skaičius 2005 metais Vokietijoje dingo 17 milijardų eurų PVM. Junktinėje karalystėje šis skaičius sudarė 18,2 milijardo eurų. Tai yra rimtas reikalas, reikia atidžiai E, šį reikalą spręsti. Savo nuomonėje teikiu dešimt pasiūlymų. Aišku, neturime pakankamai erdvės e, viską čia išdėstyti ir, aišku, nuomonę praplėsti reikės pakeitimais, kad tekstas būtų labiau subalansuota. Taigi, e, pradžiai dešimt pasiūlymų. Pirmasis teigia, kad iš tikrųjų reikia e, tvirtos PVM mokesčių sistemos. Jeigu tokią sistemą įdėktume, galėtume kovoti daug veiksmingiau su nu, nusikalstamumu. Antrasis punktas E, teigia, kad problema yra tarp valstybinio pobūdžio ir ją reikia persekioti tarp valstybinių mastų taip pat, todėl labai svarbus yra bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Ankstesnį pranešimą rengiau 2008 metais ir rengdamas šį pranešimą E, jeigu panalizuoji e, mokesčių sistemų, mokesčių inspekcijų specialisto ataskaitos, tai matai, kokia yra rimta sistema. Trečiasis punktas teigia, kad pirmiausia reikia visapusiškai apibriežti ES teisės aktuose, kas yra nesažiningas, kokios yra nesažiningos PVM schemos, kas yra tas vadinamas karuselinis sukčiavimas Taip pat reikia suvienodyti, suvienodyti administracinės nuobaudas. Tai yra labai svarbu tarp valstybiniam tokių nusikaltimų persekiojimui. Žmonės dirbantis e, šioje srityje kasdien sako, kad vienodos apibrieštis ir apskritai nuobodų suvienodinimas yra ypatingai svarbus jų darbui. Mm, kertasis pasiūlymas. Reikia suintensyvinti ir pagreitinti bendradavimą tarp valstybių narių, užmėgsti tiesioginius ryšius tarp mokesčių tarnybų ir iš kontaktų su žmonėmis, kurie dirba šioje srityje. Žinau, kad jie sako, kad e, jie turi kontaktus ir bando savo iniciatyvą juos panaudoti. ir jie sako, mes pažįstame kolegas ir e, Lietuvoje, Maltoje, Italijoje ir per asmeninius kontaktus sužinome labai daug. Taigi jeigu tyriame karuselinį sukčiavimą per tas šalis, galima susisiekti su kolegomis ir tiesiogiai išsiaiškinti tam tikrus klausimus, keistis informaciją, tačiau visa tai turėtų būti oficialu, todėl ir siūloma stiprinti bendradarbiavimą ir siekti tiesioginių kontaktų tarp mokesčių tarnybų. Taip pat geriau stebėti reikia keitimas informaciją, nes tai yra ypač svarbu siekiant sėkmės. Penktasis punktas Bendrijos kovos su sukčiavimas teisės aktai turi būti supaprastinti ir konsoliduoti, e, ieškant silpnųjų sistemos vietų. Tam tikrų mastų šis darbas jau yra padarytas. Reikia siekti daugiau bendradarbiavimo tarp komisijos ir valstybių narių bei tarp valstybių narių. E, visi turi būti pasirengę daugiau dirbti kartu tai nėra lengva. Mano ankstesnėme pranešime buvo teigiama, kad valstybės narės daugiau dirbo individualiai ir nenoriai e, dirbo vienos su kitomis, norėdamas išspręsti problemas pačios e, kiekviena atskirai. Šeštas punktas. PVM teisės aktų supaprastinimas ir konsolidavimas būtų svarbus. Šį pasiūlymą man pateikė žmonės, kurie dirba siekdami susekti PVM sučiavimą. E, jis sakė, jeigu mes tyriame kažkokį atvejį su Belgijos inspektoriais, e, siekdami išsiaiškinti karuselinį sukčiavimą, kurio galai veda į Vokietiją, tai Vokietijos inspektoriams uh, Belgijos e, įstatymai tarsi ir būtų aiškus, tačiau tyrėjas turi išmanyti ir Vokietijos teisės aktus, ir e, Prancūzijos. Tačiau jeigu reikia inspektorių išsiaiškinti ir Lenkijos, ir Čekijos, ir Danijos teisės aktus, susiduria su problema, nes negali skaityti E, teisės aktų tomis kalbomis. Taigi rekomendacija būtų tokia, kad e, valstybės narės savo teisės aktus apie PVM pateiktų e, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Kai kas galbūt pasakys, kad gal tada reikia išversti tuos teisės aktus ir į ispanų kalbą, bet bent jau jeigu tie teisės aktų, aktai būtų prieinami anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tai visiems būtų daug lengviau dirbti darbą, tyriant karuselinius sukčiavimo atvejus. Septintas punktas - Eurofisk, įkurtas 2010 metais ir turi būti vis daugiau naudojamas kaip bendradarbiavimo priemonė tyriant rafalstinio sučiavimo atvejus. Ir jis turi reguliariai teikti ataskaitas apie savo darbą. Bent jau šiam komitetui, kad turėtume informacijos, kaip vyksta darbas, kaip jį būtų galima pagerinti ir e, kokių priemonių imtis. <clears throat> Aštunta rekomendacija yra pasiūlymas komisijai sustiprinti e, keitimos informaciją apie pridėtinę vertę, sutrumpinant duomenų surinkimo ir fiksavimo terminus. Man e, pavyko panalizuoti keletą atvejų detaliai ir pamačiau, kaip kūrybiškai ir protingai dirba nusikalteliai. jie keičia savo struktūras, jie išnyksta, o siekiant sėkmės reikia kuo greičiau reaguoti. Be to, reikia suteikti didesnę tiesioginę prieigą prie duomenų. Na ir paskutiniai du pasiūlymai e, tarsi pradeda platesnę diskusiją, kaip PVM sistema veikia apskritai. Iš kontaktų su žmonėmis, kurie dirba šioje srityje, sužinojau, kad e, sistemoje, kuomet naudojamas atvirkštinio apmokestinio mechanizmas, turi būti detaliau pasiaiškintas, panalizuotas. Junktinėje karalystėje tai naudojama e, mobiliųjų telefonų ir kompiuterių sektoriuose. Ir atrodo, kad ir per trumpą laiką tai davė e, teigiamų rezultatų kovojant su tokiais e, nusikaltimais. Todėl aš siūlau detaliau panalizuoti šią patirtį. Na ir dešimtasis pasiūlymas yra. Ir paraginti komisiją išnagrinėti teisėkuros pasiūlymus e, dėl gramybių pačioje pradžioje sustabdyti vadinamosius karuselinio sukčiavimo atvejus, panaudojant atvirkštinę apmokestinimo mechanizmą. Na ir norėčiau išgirsti komiteto reakciją į tokį pasiūlymą. Mes norėtume, kad būtų numatyta priemonės paprastinti administracinės gamintojų ir prekybinių procedūras ir e, numatyti atrašinio apmokestinimo sistemą taikytis šešiuose opiausiuose skyrios sektoriuose - vaizdo ir garso, maisto ir gėrimų, kompiuterių ir mikroprocesorių, mobiliųjų telefonų, e, jų priedų, tekstilės ir automobilių sektoriuose. Taigi dabar norėčiau pradėti diskusiją. Tai yra IMCO diskusijos dėl žaliosios knygos dalis ir norėčiau išgirsti kolegų nuomonę apie nuomonės projes, pro, pro, projektą. Tikiuosi ir komisija galės pasisakyti. Prašom. Panas Mulderis. Er Aš manau, kad mes galim ir toliau olandiškai kalbėtis, ar ne? Manau, kad Jūsų pasiūlymai iš esmės yra puikus, tik vieną mintį norėčiau išsakyti. Europos parlamentas visą laiką e, pasisako už sistemą, kuri būtų matomesnė. Ir sakoma, kad 0,4 procentai PVM atitenka Europai. O štai Junktinėse Amerikos valstijose, jeigu aš, pavyzdžiui, perku padelį kavos, tai e, būna parašyta, kad PVM sudaro tokią dalį ir tam tikras procentas atitenka federaliniam biudžetui, o kitokia procento dalis atitenka valstijos biudžetui ir dar kitokia dalis atitenka jūsų vietos e, savivaldybei. Manau, kad tokią sistemą galėtume pritaikyti ir Europos Sąjungai. Čia sak, manau, kad paspaudus vieną mygtuką būtų galima viską suprogramuoti. Todėl man būtų įdomu sužinoti, kuria kryptimi ta sistema apskritai rutuliojasi ES. Manau, kad šį kartą kontrolė būtų e, svarbesnė ir aš savo pakeitimą tą kryptimį ir parašysiu. Toliau ponė Andrieson. Ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad jūsų pasiūlymai yra labai geri Norėčiau tik paklausti, ar buvo konsultuojamasi su Olafu. Kaip žinia, Olafe yra atskiras departamentas, kuris sprendžia e, PVM sukčiavimo atvejus. Manau, kad jie galėtų mus pakonsultuoti apie tai, kaip ES egzistuojančios sistemos galėtų būti pakeistos. Mane nustebino tai, kad Olafas čia net nepaminėtas. Iš tiesųgi jie turi sukaupę daug patirties, kaip kovoti su tokio pobūdžio sukčiavimu. Iš tiesų, manau, Olafas net galėtų pasakyti, kokie, kokiais procentais e, toks sukčiavimas egzistuoja ES ir jie mums galėtų pasiūlyti konkrečių padėties gerinimo būdų. Ar dar kas nors norėtų tą temą pasakyti? Tada dar suteiksiu žodį Europos komisijai is uh, meneer Raponi. Meneer Raponi? Ja. ja. Dank. Raponi. Pone pirmininkė, labai ačiū. Keletas e, komentarų bendro pobūdžio. Manau, kad e, Europos e, komisija ir jūsų komitetas bei pranašėjas parengė labai gerą dokumentą. Norėčiau tik paminėti, kad Europos komisija yra atlikusi studiją pagal kurį bandoma išsiaiškinti, koks PVM sukčiavimo mastas ES egzistuoja 2006 metais 25 valstybėse narėse. Ir paaiškėjo, e, kad 107 milijardai eurų taip yra prarandami. Mes manome, kad tą studiją dabar reikėtų pakartoti, kad gautume naujesnius skaičius. Tai turint galvoje, galima pasakyti, kad jūsų pranešimas, kurį jūs parengėte 2008 metais dėl Europos komisijos kovos su sukčiavimu strategijos, e, didelė dalimi buvo įgyvendintas. Konkrečiai galėčiau išskirti E, administracinio bendradarbiavimo reglamentą tarp valstybių narių priimtai ir 2012 metų e, sausį jau e, bus atnaujinta ta strategija. Be to yra numatytos galimybės sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, sukuriant Eurofisk kaip lelė institucija. Iki šiol tvirtos juridinės bazės e, tokiam bendradarbiavimui neturėjome. Be to, mes žinome, kad bus galima sustiprinti ir palengvinti e, bendradarbiavimą daugia šalių pagrindų per sienas. E, bus sukurta konkreti duomenų bazė, kuri leis e, biudžeto institucijoms tiesiogiai gauti reikalingus duomenys, reikalingą informaciją, jūs tai taip pat rekomendavote. Mm, Europos komisija ketina pateikti konkrečią ataskaitą dėl e, valdžios institucijų bendradarbiavimo būklės ir kadangi Eurofisk daugiausia yra orientuota į administracinį bendradarbiavimą, tai ir mes toje ataskaitoje e, vadovausimės e, Eurofisk veikla. Mes žinome, kad e, reikėtų sukurti daugiau skirtingų bendradarbiavimo struktūrų. Tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad bendradarbiavimas veikia gana gerai ir mūsų pačių nuostabai valstybės narės labai aktyviai nu, ir noriai dalyvauja tokia bendradarbiavime. Nors iš pradžių e, tas dalyvavimas Eurofisk veikloje valstybėms narėms nebuvo teisiškai privalomas. Valstybės narės savo norų e, dalyvauja Eurofisk funkcionavime. E, dar e, šitą žodį noriu pasakyti dėl, dėl atgalinio grįžtamojo mokesčio e, dėl karuselinio sukčiavimo. Čia mes ėmėmės tikslinių veiksmų, valstybėse narėse išskiriame konkrečias rytis, kur tokie dalykai egzistuoja, jūs tas rytis įvardinote savo pranešime. Ir e, tarybos direktyva yra parengta, bet dar valstybės narės jos nepriėmė, e, tam, kad valstybės narės galėtų e, leisti atbulinę tvarką apmokestinti kai kurias paslaugas ir prekes. Tas tekstas dar tebėra tarybos lygmenių. Europos komisija ketina siūlyti greito reagavimo sistemą sukčiavimo atvejams. Žinome, kad egzistuoja sukčiavimo problemų, e, kurias mūsų atstovybės aiškinasi. E, žinome, kad dabar kuriama sukčiavimo su ko, politika kovai su sukčiavimu yra pakankamai gera ir ji leis mums kur kas greičiau sureaguoti į konkrečius e, sukčiavimo atvejus pasitaikančius valstybėse narise. Taigi tie galiu pasakyti apie dabartinę būseną reikalų. Bet, kaip žinia, dar yra rengiama žalioji knyga dėl e, veiksmų ateičiai. Vienas iš žaliojoje knygoje numatytų veiksmų, kurį reikėtų aptarti, yra tas, kad e, susijęs su tuo, kad dabar valstybėse narėse PVM yra surinkamas gana arhaiškais metodais. Ir valstybėms narėms todėl yra labai svarbu pa, geriau pasinaudoti visomis informacijų technologijomis. E, kad taip būtų galima geriau surinkti PVM. Aš manau, kad čia reikėtų kur kas giliau padiskutuoti ir pagalvoti, kokiais būdais yra surinkiamas PVM. Dabar PVM surinkamas yra iš esmės e, tik tai uh, senais įprastiniais būdais. Uh, ir dėl to kartais atsiranda to korupcelinio sukčiavimo atveju. Ne visada galima uh, E, PVM atgalinę datą pritaikyti. Manau, kad e, panaudojus naujas PVM surinkimo priemonės būtų galima e, numatyti tą split payment sistemos taikymą. Ir mokesčiai galėtų būti rinkiami tiesiogiai e, biudžeto institucijų. Visą tai dar turėsime pasvarsyti ateityje, tačiau aš jau dabar galiu pasakyti, kad pirmiausia turime galvoti apie visos bendrijos e, PVM surinkimo sistemos apsaugojimą. Ačiū, ar yra norinčių sureaguoti? Dėkoju, norėčiau padėkoti komisijai už e, labai konstruktyves pastabas. Dėl studijos 2006 metais teigiama, kad e, dėl sukčiavimo 107 milijardus eurų praradome tai daugiau nei maniau. Gal galite pateikti konkretesnę tos studijos e, nuorodą, studijos pavadinimą. Taip pat dėl išlygų, išlygų supaprastinimo, gal galėtumėte irgi mums pateikti daugiau detalių apie tai, kad aš galėčiau tai traukti į rekomendacijas. Dėl pirmojo, pirmosios pastabos norėčiau patikslinti, tai nėra vien tik tai sukčiavimas, tai yra spragos dėl PVM surinkimo. Tie, tie mokesčiai, kurie turėtų būti surenkami ir yra surenkami ir kalba eina ne vien tik tai apie sukčiavimą, bet ir bankrotus ir taip toliau. Ir 25 valstybėse narėse 2006 metais buvo atlikta, atliktas įvertinimas ir e, mokesčių generalinio, direkt, generalinio direktorato tinklapyje yra nuoroda apie tą atliktą studiją ir ten e, surastus e, duomenis. Kągi, jeigu daugiau pastabų nėra, baigiame svarsyti šį darbo atvarkės punktą. Galtinis pakeitimų pateikimo terminas birželio 23 diena, 12 val. dienos. Kokobų komitete balsuosime Liepos 13-14 dienomis. IMCO rengia pranešimą dėl viešųjų pirkimų o ekonomikos komitetas balsuos dėl savo pranešimo rugsėjo 19 dieną. Taigi laiko turime nemažai, kad galėtumėme padaryti įtaką ekonomikos reikalų komitetui. Na ir dabar persime prie paskutinio šio ryto darbo tvarkės punkto. Tai yra studija, kurią užsakė mūsų komitetas dėl to, kaip organizuotas nusikalstamumas e, piknaudžiauja ES lėšomis. Nusikaltėliai piknaudžiauja ES lėšomis. Ponas Venzinis yra atvykęs, yra vienas iš studijos autorių. PricewaterhouseCoopers kompanija atliko šią studiją. Ir aš Manzink, ponui Manzink, skirsime daug laiko, nes laiko turime labai nemažai. Pirmą kartą čia atvykote į mūsų komitetą. Kartais mes laiko turime nedaug, bet šį kartą laiko yra. Taigi neskubėkite. Pristatykite studiją taip, kad e, mes galėtumėme lengvai suprasti jos esmę. O po to ponas Sondegard irgi pasisakys. Taigi, prašau, ponia Mansin. Dėkoju. Angliškai pristatysiu studiją, o techninius klausimus galbūt e, aptarsiu olandų kalbą. Na ir taip pat e, pateiksiu šiek tiek vaizdinės informacijos pristatydama studiją. Darbo tvarkė yra netrumpa, bet laiko turime nemažai, taigi aš siūlė pirmininkas neskubėsiu. Pirmiausia, keliais žodžiais norėčiau pristatyti studijos tikslus. Studijos tikslas buvo įvertinti, kaip organizuoti nusikaltėliai piknaudžiavo ES lėšomis ir kaip būtų galima iškirsti tam kelią. Prieš atsakydamas į šiuos pirminius klausimus, būtent kaip ir ar įmanoma, ir kaip organizuoti nusikaltėliai piknaudžiauja lėšomis, mes e, šio studijos tikslam, šios studijos tikslams bandėme išsiaiškinti, kas yra organizuotas nusikalstamumas, kas yra ES lėšos, fondai šios studijos kontekste ir kas yra piknaudžiavimas ir kaip organizuoti nusikaltėliai tą daro, kokie yra mastai. Ir paskutinis klausimas, kokiomis priemonėmis ir metodais, kaip nusikaltėliai tomis lėšomis piknaudžiauja. Atsakęs į tuos klausimus, pristatysiu rekomendacijas. Rekomendacijų tikslas - sustiprinti ES fondų atsparumą tokiems negatyviems reiškiniams. Taigi, pagal mums patikėtą techninę užduotį, studija yra pagrįsta tyrimais ir ataskaitomis iš įvairių atvirų šaltinių, taip pat e, pasitelkiama yra ir informacija, kurią gavome iš Olafo, audito rūmų, Europolo ir Eurojusto. Taip pat svarbu pažymėti, kad e, daugiausia dėmesio skiriame piknaudžiavimui, kuris buvo pastebėtas devintaisiais metais. Dėl to, kad e, negavome daug informacijos, įtraukėme ir ankstesnių metų duomenis tam, kad galėtumėme padaryti bendresnės išvadas. Taigi, kaip sakiau, atlikome dokumentų tyrimus, bet taip pat ir kalbėjomis, dalyvavome seminaruose, viešuosiuose klausimuose čia Europos parlamente. Sausio 22 dieną vyko ekspertų susitikimas Europos parlamento patalpose. Susitikome su ekspertais iš akademinio pasaulio, Olafo, Europolo ir Transparency International organizacijos. Pirminiai mūsų, pirminiai mūsų rezultatai tarpinėje ataskaitoje yra pateikiami. Na, taigi štai kaip vyko mūsų studija, mūsų tyrimas. Pirmiausia, bandėme išsiaiškinti, kas yra organizuotas nusikalstamumas, apibriežti savoką. Ir matyt, nieks nenusteps, kad nėra vieningos bendros apibriešties. Ir galėčiau pakartoti pono Kretano žodžius, Olafo direktoriaus žodžius. Organizuotas nusikalstamumas yra nuolatos besikeičiantis reiškinys, nuolatos besikeičiančiame pasaulyje. Ir organizuoto nusikalstamumo apibrieštys skiriasi priklausomai nuo laiko tarpio ir skirtingi apibrėžimai. Apibrė įkūnė skirtingus problemos vertinimo kampus ir mes į tai atsižvelgiame studijoje. Tai nekelia problemų, jeigu pasirenkama e, viena darbinė suderinta apibrieštis visų suinteresuotų asmenų kovojant su organizuotu nusikalstamumu, tam, kad būtų galima keistis informaciją. Na ir dėja, mes išsiaiškinome, kad ES institucijose ir agentūrose dėja ne visuomet naudojamasi tą pačią organizuoto nusikalstamumo apibrieštimi. Prie tos problemos dar grįšiu išvadose ir rekomendacijose. Šioje studijoje mes naudojimų apibrėžčių tam tikrus elementus suvienijome Ir tarybos pagrindų sprendime e, dėl kovos organizuoto nusikalstamumu 2008 metų e, pagrindų sprendime yra ta apibrieštis, tačiau mes atsižvelgiame ir į žalą finansiniam integralumui ES, į šį aspektą. Dėl to mūsų apibrieštis, vėlgi šios studijos tikslais, yra štai kokia. Tai yra struktūrinta asociacija, kuri įsisteigė per tam tikrą laikotarpį ir veikia tam, kad darytų nusikaltimus ir tiesiogiai arba netiesiogiai gautų finansinės ar materialios naudos. Dėl jos yra daroma žala finansiniam ES vientisumui ir ES pagrindams. Taip pat bandėme apibrėžti ir ES fondų savoką. Studijoje ypatingą dėmesį skiriame taip vadinamosioms ES lėšoms ir fondams ir nuosavams ištekliams, akcizo mokesčiams, PVM surinkimui. Tai irgi būtų galima įvardinti kaip ES lėšos, lėšos, kurios patenka į ES biudžetą. PVM ir akcizo mokestis dažnai yra patrauklus nusikaltėliams, taip pat yra piknaudžiaujama ir šiais ES fondais ir lėšomis. Cigarečių kontrabanda, PVM sukčiavimas, į tai irgi buvo atsižvelgta šioje studijoje. Piknaudžiavimas yra netinkamas, neteisėtas naudojimas Dėl to tai gali būti ir netyčinis netinkamas naudojimas. Ir tyčinis ir netyčinis piknaudžiavimas. Čia yra daromas skirtumas ir atsižvelgiama į teisinį, praktinį pagrindą. Ir šioje studijoje ES lėšų piknaudžiavimas yra apibrėžiamas kaip ES lėšų suk sukčiavimas. Sukčiavimas dėl lėšų. tai yra pažeidinėjimai, sukčiavimas, piknaudžiavimas pasitikėjimu, siekiant naudos pelno, pasipelnimo tikslais ir taip pat visi netyčiniai su tuo susiję veiksmai. Veiksmų ES lygmenių teisinė bazė tam, kad būtų galima apginti ES finansinius interesus ir kovoti su sukčiavimu. Čia vėlgi yra sąryšis su sukčiavimo apibrieštimi. 235 straipsnėje yra apibrėžimas šios savokos sutartyje. Na ir ES lėšų kontrolė ir valdymas vyksta per vieningą kontrolės sistemą. Sistemą mes aprašome savo studijoje. Viena kontrolės sistema visoms išlaidoms, išlaidoms, kurios sudaro įvairūs lygmenys ir taip pat uh, atsakomybė už šią struktūrą pirmiausia tenka valstybėms narėms. Šioje kontrolės sistemoje daug dėmesio yra skiriama pasiūlymams dėl projektų, konkursų dalyvių kvalifikacijoms ir kaštų deklaracijoms ir racionaliam finansų valdymui. Ir kur kas mažiau pastangų yra skiriama konkursų dalyvių vertinimui, taip pat e, naudos gavėjams, kurie pasipelno iš tų konkursų, dalyvavimo konkursuose. Dėl tiesioginių iš, išlaidų procedūrų ir taip pat nacionalinių sistemų kontrolės stiprinimas yra sąlygojamas e, valstybių narių kontrolės sistemų stiprinimo. Tai reiškia, kad e, kai yra audituojamas ES lėšų panaudojimas valstybėse narėse, tą paprastai daro nacionaliniai pareigūnai ir nėra koleginės kontrolės e, ES partnerių kontrolės, taip pat kvalifikacijų lygiai pareigūnų, valstybės pareigūnų, kurie dalyvauja kontrolės sistemose tie kvalifikacijų lygiai yra nevienodi ir dėl to rezultatas, kontrolės rezultatas ir auditų rezultatas yra nevienodas, kai yra audituojami, audituojamos ES lėšų pan, panaudojimas. Taigi čia irgi yra tobulinta, tobulintina sistema. Dabar kalbant apie tai, kokiais mastais yra piknaudžiaujama ES lėšomis. Deja, patikimos informacijos neradome apie iš ES institucijų ir agentūrų, Europolo, Olafo ir Europos audito rūmų. Tos žinybos negalėjo, nesugebėjo mums pateikti aiškių faktų ir skaičių. Tik Europolas galėjo šiek tiek prisidėti prie šios studijos, pateikdamas 2009 metų trijų studijų, trijų atvejų analizę, kur buvo PVM sukčiavimo atvejai išvelgti, tačiau to sukčiavimo mastai nebuvo įvertinti. Kita vertus, gavome Olafo ir Europolom pateiktų vertinimų. Olafas minėjo, kad 2009-2010 metais jų metinėje ataskaitoje teigiama, kad vis daugiau įrodymų gaunama, kad daugeliu atveju sukčiavimas dėl struktūrinių fondų yra organizuotas ir tai nėra kokie tai pavieniai atvejai. Tai mūsų manimų reiškia, kad vyksta organizuotas nusikal... nusikalstamumas šioje srityje, tačiau pagryst pagrindžiančių aiškių faktų neturime. Europolas mini, kad PVM sukčiavimas ir viešųjų pirkimų sukčiavimai e, čia išvelgiamos nusikaltelių grupuotės, tačiau nėra aišku, kokio masto yra PVM sukčiavimai ir sukčiavimai viešuosiuose pirkimuose. Uh, ir nėra pateikiama detalesnė informacija įrodanti tą faktą. Dabar bandant atsakyti į klausimą, kaip organizuoti nusikaltėliai piknaudžiauja tomis lėšomis, yra daug, kokie yra naudojami metodai ir priemonės. Vėlgi, nedaug turime patikimos informacijos šaltinių, tai yra atviri informacijos šaltiniai dažniausiai. Ir yra prie ataskaitos e, pridėtas priedas, kuris nėra paskelbtas e, kol kas tinklapyje ir nėra čia pateiktas, bet e, tą galutinę priedo versiją mes pristatysime. Būtent tame priede mes ir į, išvardyjame atvirų šaltinių pateiktą informaciją, kur matome, kad yra aiškus sukčiavimas, aiškus sukčiavimo atvejai dėl ES lėšų. Uh, bet realiai faktinės informacijos beveik negavome iš ES institucijų ar žinybų. Tik trys e, tos e, trijų atvejų studijos, kurias pateikė Eurojustas. Olafas kelių metų senumo duomenys mums pateikė, bet naudingos informacijos apie konkrečius atvejus iš Europolo ar Europos audito rūmų šiuo klausimu negavome. Taigi mums pavyko padaryti tik bendro pobūdžio išvadas dėl to, kaip organizuoti nusikaltėliai sukčiauja ES. Ir kitoje skaidrėje yra pateikiama apie tai informacija. Yra bendrų organizuotų nusikaltėlių tinklų bruožų, beveik visi atvejai rodo, kad yra daugiau nei du asmenys ar dvi įmonės, kurios įtrauktos į tą veiką ir dauguma tokių tinklų yra tarptautinio masto. Priemonės metodai. Aišku, jie irgi nestebina. Kišininkavimas, korupcija. Mm, suklastoti dokumentai, sertifikatai, neteisinė finansinė nauda, net, sandoriai neteisėti, didelis lėšų švaistimas ir taip toliau. Įdomu pastebėti tai, kad nemažai Europos komisija pastaro metu ėmėsi iniciatyvų tam, kad būtų galima apginti ES finansinius interesus ir Europos komisija mini kelis iššūkius šiuose iniciatyvose Trys pagrindiniai yra kaip įveikti sunkumus, gaunant tikslę informaciją apie sukčiavimo mastus valstybėse narėse, kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių ir kaip užtikrinti veiksmingą teismų sistemą baudžiamojoje teisėje. Ir pasiūlymai ir informacija apie ES finansų interesų apsaugą taip pat pateiktas pasiūlymas dėl Olafo reformos, komunikatas dėl kovos su korupcija ES ir konsultacijos dėl viešų pirkimų politikos modernizavimo. Ir e, šiuose iniciatyvose matome, kad komisija neminė organizuoto nusikalstamumo ir bent jau nekalba vien tik tai apie organizuotą nusikalstamumą. Visos tos iniciatyvos yra nukreiptos į bet kokį korupcijos atvejį, nepriklausomai nuo to, ar korupcija yra struktūrizuota, pavienis, ar tai yra pavienis atvejis, ar tai yra pasikartojantis atvejis. Taigi šią prasme tai yra toks bendras požiūris ir komisija akcentuoja, kad susiduria su sunkumais gaunant tikslius duomenis apie sukčiavimo mastus kad e, nėra pažangios vertinimo ir monitoringo sistemos ir kad reikalinga geresnė statistinė informacija apie nusikaltimus. Ir mes pritarėme tam, kad e, tos informacijos nėra, nes mums irgi buvo sudėtinga bent jau gauti tuos duomenis ir vertinimus. Dėl to, na, išvados tokios bendro pobūdžio. Pirmiausia, organizuotų nusikaltelių piknaudžiavimas ES lėšomis. Ko, ko, kovojama yra labai kol kas neveiksmingai, yra kovojama su organizuotų nusikalstamumu, tačiau dėl jų veikos susijusios su piknaudžiavimu es lėšomis tai nėra kokios tai institucijos ar žinybos pagrindinis darbo baras. Ir taip pat išvadose teigiama kad kai kurios agentūros institucijos nesinaudoja bendra organizuoto nusikalstamumo apibrieštimi ir dėl to mūsų manimų nėra įmanoma veiksmingai keistis informaciją šiuo klausimu. Vėlgi panašu, kad yra per mažai duomenų, faktų ir dėl to labai sudėtinga padaryti išvadas dėl to, kokie yra mastai to piknaudžiavimo ir ką būtų galima padaryti, kad ES fondų struktūra būtų atsparesnė tokiems reiškiniams. Vėlgi matome kad galima valdymo kontrolės ir audito sistemą tobulinti dėl ES lėšų panaudojimo, ypatingai valstybėse narėse, bet taipogi mes manome ir netgi ES mastu tam būtų galima padaryti. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti sukčiavimui visais valdymo ligmenimis, ne vien tik tai kovai su organizuotu nusikalstamumu, bet ir suvokti, kad egzistuoja klaidų ir sukčiavimo galimybė ir kaip tam užkirsti kelią būtų įmanoma. Pateikėme dešimt rekomendacijų. Pirmoji yra štai kokia. Mes siūlome daugiau dėmesio skirti sukčiavimui. Siūlome pasitelkti bendras apibrieštis ir naudotis bendromis apibrieštimis. Taip pat bendros apibrieštys reikalingos ir kitiems terminams, tokiems kaip piknaudžiavimas, sukčiavimas, ES lėšos. Tokios bendros apibrieštys turi būti taikomos visose atitinkamose ES ir nacionalinėse institucijose. Antroji rekomendacija geriau registruoti piknaudžiavimo atvejus, registruoti vieningai ir nacionaliniu, ir ES lygmeniu, tam, kad būtų galima lyginti duomenis ir bandyti rasti ryšius tarp e, tų atvejų, ryšius tarp pavienių sukčiavimo atvejų arba klaidų ir viso to ryšį su organizuotu nusikalstamumu. Trečioji rekomendacija. ES institucijoms, ypatingai Olafui, Europolui, Eurojustui ir audito rūmams, pavesti uždavinį aktyviau spręsti ES lėšų piknaudžiavimo problemą, kiek yra susijusi su organizuotu nusikalstamumu, nes jie arba dirba ties sukčiavimu arba ties organizuotų nusikalstamumu. O čia yra labai akivaizdus ryšys ir reiktų surasti ryšį tarp to, kiek organizuoti nusikaltėliai yra įsitraukę į sukčiavimą, naudojant es lėšas. Na, dar viena rekomendacija. Gerinti ES lėšų valdymo ir auditavimo standartus ir daugiau dėmesio skirti partnerių kontroliai ir taip pat įvertinti ir nauda, nauda, naudos gavėjus ir numatyti standartus ir kvalifikacijos lygius normas e, valstybės pareigūnams, kurie, yra, kurie dirba ES lėšų valdymo ir kontrolės struktūrose nacionalinių lygmenių. Taip pat daugiau dėmesio siūlome skirti sąmoningų sąmoninimo kampanijoms dėl sukčiavimo ar organizuotų nusikaltėlių ir taip pat e, nulinės tolerancijos e, savoką įvedame daugiau dėmesio skirti nuolatiniai sukčiavimo prevencijai visose ES institucijose ir gal net valstybių narių institucijose, kurios e, tvarko ES lėšas ir tokioje programoje reikalinga gyveninti aiškias politikas ir taip pat aktyviai dirbti su dirbančiais jau pareigūnais ir naujais samdomais e, pareigūnais, daugiau dėmesio skiriant suvokimui, problemos e, suvokimui ir analizai ir saugios aplinkos sukūrimui atsiskaitimo sistemoje. Taip pat rekomenduojame panalizuoti galimybę numatyti priemonės, kaip būtų galima aktyviai prižiūrėti ES lėšų naudos gavėjus ir taip pat galimybę numatyti galimas potencialias sukčiavimo, potencialius sukčiavimo atvejus, pasinaudojant visas teisėtas priemonės, nacionalinių lygmenių peržiūrėti projektus, asmenis, vienetus, subjektus tam, kad būtų galima išvelgti sukčiavimo atvejus, susigražinti lėšas. Taip pat reikalingos rizikos vertinimo ir priežiūros priemonės, taip pat išskirimo procedūros, reikalinga funkcionuojanti struktūra, tam tikra kultūra, nusiskundimų tarnybų, taip pat informaciją teikiančių asmenų apsauga, e, skatinant personalą, darbuotojus teikti informaciją apie sukčiavimą ir organizuotus nusik... nusikaltelius. Ir aišku, atitinkamos darbo tvarkos taisyklės gali būti numatytos šioje srityje, taip pat e, reikalingos programinės įrangos atitinkamos kovai su sukčiavimu. Taip pat bendro pobūdžio rekomendacija didinti skaidrumą ir atskaitomybę, siekti didesnio skaidrumo ir atskaitomybės, pasitelkiant visas turimas priemonės proaktyviai skelbti ir platinti duomenis ir informaciją apie ES lėšų panaudojimą pilietiniai visuomeniai ir plačiai visuomeniai teikti tą informaciją ir konkretesnė rekomendacija dėl PVM sukčiavimo, skatinti visas valstybės narės įvesti atbulinio apmokestinimo mechanizmą, ypatingai tais atvejais, kai yra potenciali galimybė sukčiauti PVM. Taigi, tokia būtų studijos e, esmė. Ačiū. Labai ačiū, dabar suteiksime žodį pranešėjai, ponai Sandergardui, kuris pateiks savo nuomonę ir man atrodo, jis turi keletą klausimų. Ačiū, pirmininkė. Yra dvi priežastys, dėl ko aš iš pradžių pasiūliau mūsų komitetui užsakyti šį tyrimą. Yra tyrima, kaip organizuotas nusikalstamumas piknaudžio ES lėšomis. Pirmiausia, dėl to, kad turime galvoje mokesčių mokėtojus, nes ką begalvotum apie ES, bet kas sutiks kad sukčiavimas ES lėšomis yra destruktyvus ir nepriimtinas. Antra, aišku, tai padarėme, turėdami galvoje demokratijos e, pamastymus. Tai garsus žodžiai, tačiau nusikalteliai panaudodami ES lėšas ne tik vagia lėšas, bet jie infiltruoja politinę sistemą ir tokiu būdu gali tęsti nusikalstamą veiklą e, be jokių pasiekmių, nepagaunami. Na, o korupcija ir sukčiavimas, nepapirkinėjimas pakerta pačią demokratiją. Na, aišku, pirmiausia, reikia kelti klausimą, ar yra problema, kai kalbama apie piknaudžiavimą ES lėšomis nusikalstamų grupuočių. Tai problema yra rodiklių, taip, tai yra problema, nes, pavyzdžiui, prieš keletą metų Italijos policija sulaikė, perėmė Italijos mafijos informaciją, kur buvo sakoma, jog mafija nori pakeisti savo veiklos pobūdį ir daugiau dėmesio skirti ES e, lėšų grobstimui. Tuo pat metu pasitekė konkrečių atvejų, Pavyzdžiui, e, cigarečių kontrabanda e, sukčiavimas su PVM ir CO2 kvotomis. Tai prieinama organizuotams nusikaltėliams veikiantiems tarp valstybinių mastų, tai yra iš kelių ES valstybių. Tai nėra nauji faktai dar 2008 metų spalio 24 dieną taryba paskelbė pagrindų sprendimą dėl kovos mus organizuoto nusikalstamumo. Tačiau svarbiausias klausimas yra, ar pasiekta pažanga kovojant su tuo organizuotu nusikalstamumu, įskaitant ir piknaudžiavimą ES lėšomis. Todėl mes ir pasiūlėme atlikti šį tyrimą ir todėl aš laukiau šio tyrimo pristatymo šiandien. Man atrodo, kad e, šioje ataskaitoje yra nemažai įdomios informacijos, analizės ir dešimt puikių rekomendacijų. Ir aš noriu padėkoti visiems iš PricewaterhouseCoopers už puikiai atliktą darbą. Na, pasakius tai, turiu pasakyti, kad e, labiausiai sukrečianti informacija šiame tyrime yra ta informacija, kurios nėra. Tai buvo labai aišku ir tyrimo pristatymę, kur padaryta išvada, kad e, trūksta bendro dėmesio į piknaudžiavimą ES lėšomis Skaitant e, visą ataskaitą, šią išvadą galima padaryti keletais, keletą kartų. Pavyzdžiui, 54-5 puslapėse rašoma klausimas apie tai, kokia yra e, piknaudžiavimo, koks yra piknaudžiavimo mastas, įskaitant PVM sukčiavimą. Pagristas turime informaciją, tačiau į šį klausimą neįmanoma atsakyti. Nepakankamai tiekime informacijos viešai. Nebuvo pateikta papildomas informacijos šio tyrimo rengėjams nei iš Olafo, nei Europolo, Eurojusta ar Europos audito rūmų, kad būtų galima tiksliai viską apskaičiuoti. Tai atitinka komisijos e, nuomonę pateiktą komunikate, kur kalbama, kad sunku gauti tikslius duomenis apie sukčiavimo mastą apie tai, kaip nesuveikia stebėsenos ir vertinimo mechanizmai ir apie poreikį e, rinkti nusikalstamumo statistiką ES. Po to 56-7 puslapėse vėlgi rašoma. Šiuo metu dėmesys sukčiavimo ir organizuoto nusikalstamumo reiškiniams atrodo neegzistuoja bendradarbiavimą tarp Olafo, Europolo, Eurovisto ir audito rūmų. Olaf e, nėra dėmesio skirima organizuotam nusikalstamumui, o Europolas daugiausia dėmesio skiria kovai su organizuotu nusikalstamumu ir pavaim sukčiavimu bei cigarečių kontrabanda. Nėra tiesioginių duomenų ryšio tarp Europolo ir Olafo. Nėra reguliarių temų ar identifikatorių suderinimo, pavyzdžiui, telefonų numerių, bankų sąskaitų, darant tikrus tyrimus. Tai reiškia, kad nėra randami <clears throat> automatiškai tie ryšiai, jeigu jie iš vis randami. Tas pats galima, tą patį galima pasakyti, suderinant identifikatorius ar subjektus darbe tarp Europolo ir Eurojusto. Ir bendras e, organizuotų nusikaltelių sukčiavimo mastas yra neaiškus, remiantis e, turimą informaciją. Jeigu tai, ką aš ką tik paskaičiau, ir kas čia pasakyta yra tiesa, tai aišku, tuomet situacija tikrai nuvilyje. Mes sukūrėme vidaus rinką be sienų, tačiau tai taip pat yra tikra neršimo vieta tarp valstybinėms organizuotėms nusikaltelėms tuo pat metu institucijos, kurios sukurtos tam, kad kovotų su tokiu nusikalstamumu, nebenardarbiauja labai veiksmingai tarpusavį. Viso to rezultatas yra tai, kad nežinome netgi, kokia yra apskritai situacija. Taigi, jeigu visa tai yra tiesa, ir aš, aišku, tikiuosi, kad bus pademonstruota, kad tai nėra tiesa. Tačiau jeigu tai yra tiesa, tai tikrai yra blogai. Aišku, ne biudžeto kontrolės komitetas turėtų atlikti policijos vaidmenį ir gaudyti nusikaltelius. Tačiau kaip politikai turime užduoti klausimą, kas atsakingas už šią situaciją ir kaip galima E, visus reikalus pataisyti. Taigi aš turiu dešimt klausimų komisijai, Olafui ir auditorumams. Ir tikiuosi, kad šiandien sulauksime atsakymų iš šios klausimus. Pirmiausia, komisijai klausimas. Kodėl taip sunku yra gauti informaciją susijusią su esamomis bylomis? ir ateityje, kaip galima būtų užtikrinti, kad turimi duomenys būtų prieinami. Antras klausimas. Pagal šį tyrimą komisija neturi jokio specifinio požiūrio į tai, kaip kovoti su organizuotinu nusikalstamumu, o naudoja tos pačius metodus, kaip ir kovojant su visais kitais nusikaltimais ES. Kodėl? Ir ar komisija svarsto, kaip pakeisti na, savo darbą šią prasme? Trečias klausimas komisijai. Kaip komisija vertina antrąją rekomendaciją dėl to, kad būtų skurtas vidinis juodasis sąrašas, kuriame būtų pateikta informacija apie visus, kurie piknaudžiavo ar netinkamai panaudojo ES lėšas. Ketvirtas klausimas. Komisijai čia, parlamento klausimuose, taip pat e, e, biudžeto kontrolės komiteto vizituose į kitas šalis esame girdėję, kaip teisėjai sako, kad organizuotas nusikalstamumas piknaudžiauja viešaisiais pir pirkimais. Ar komisija yra pagalvojusi, ką daryti šiuo atveju? Penktas klausimas Olafui. Ar Olafas sutinka kad verta kalbėti apie organizuotų nusikaltelių piknaudžiavimą ES lėšomis, ar mes čia kalbame tik tai apie individualius atvejus, atskirus atvejus. Toliau klausimas Olafui. Kodėl Olafas nenori ar nesugeba, nesugebėjo pateikti detalių skaičių ir informacijos PricewaterhouseCoopers atstovams, e, jiems rengiant šį tyrimą? Septintasis klausimas vėlgi Olafui. Remiantis šiuo tyrimu ir Eurojusto pareiškimais atrodo, kad Olafas nenori bendradarbiauti su Eurojustu. Ar tai tiesa? Ir jeigu tai tiesa, tai kodėl? Aštuntas klausimas Olafui. kokių reikia teisinių priemonių Olafui, kad jis galėtų veiksmingiau prisidėti prie kovos su organizuotu nusikalstamumu. Devintasis klausimas Europos auditorumams. Ar Europos auditorumams netrodo, kad e, organizuotas nusikalstamumas piknaudžiavo ES lėšomis e, kokiu nors didesniu mastu ir kuo remiasi toks, tokia jų nuomonė? Dar vienas klausimas auditorumams. Ar auditorumai rengia kokius nors teisinius veiksmus dėl bylų svarstytų e, auditorumuose, ar tiesiog baigia savo tyrimą, jie apie tai pamiršta. Taigi būtų įdomu išgirsti atsakymus į šiuos klausimus ir taip, taip pat reakcija, išgirsti reakcijas į tyrimo išvadas ir rekomendacijas. Ačiū. Labai ačiū, ponė Siaurinsenai. Siaurinsenai, prašau. E, Pone Andrensen nori pasakyti, ar dar kas nors norėsi? Ne, tada ponė Andrensen žodis iš karto. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju e, sekretoriatui ir Price Waterhouse atstovams, taip pat ir pranešėjui už tai, kad buvo taip puikiai padirbėta vadovaujant į šią svarbę studiją. Aš norėčiau tvirtai paremti išvadas, kurias parengė ponas uh, e, Sondergard šiandien. Aš e, manau, kad e, tikrai uh, pagristai būkštavome, kad studijoje bus neįsigilinta į problemą, nes informacijos yra nepakankamai. Tačiau jau dabar matome, kad suprantama, kokia reikšmė ES institucijose yra skiriama neteisingam fondų naudojimam, sukčiavimui, korupcijai ir e, nusikalstamai veiklai susijusiai su ES lėšomis. Tačiau man didesnį susirūpinimą e, sukėlė kas kita. Prieš parengiant išvadas apie informacijos toką buvo paskelbtas apibrėžimas, kas yra tas piknaudžiavimas ES lėšomis. Pricewaterhouse bendrovė tai įvardino kaip sukčiavimą, bet tada gal pažvelkime, kaip sukčiavimas yra apibrėžiamas Ir aš esu bent e, jau vieną Europos audito rūmo narį sakant girdėjusi, kad sukčiavimas yra piknaudžiavimas ES lėšomis e, su nusikaltamais kėslais. Jeigu mm, mes girdime audito rūmus, įvardinant, kad sukčiavimas yra susijęs su nusikaltamais kėslais, tai tada būtų labai sunku kontroliuoti ES fondų neteisingą naudojimą Manau, kad tai sukels labai daug problemų, nes tyrimus atlikti bus labai sunku. Pirmiausia, reikės išsiaiškinti, ar yra nusikalstamų kėslų. Manau, kad duomenų galėtume surinkti kur kas daugiau, jeigu nuo pat pradžių būtų pradedamas tyrimas apie bet kokius pažeidimus. Ir Europos audito rūmų ataskaitoje yra kiekvienais metais nustatoma labai daug tokių pažeidimų. Manau, kad mm, yra galimybė rasti būdų tirti tokį piknaudžiavimą ES fondais. Todėl labai svarbu pirmiausia išsiaiškinti, koks yra neteisingo ES lėšų naudojimo ar piknaudžiavimo jomis apibrėžimas. Aš sutinku su dauguma jūsų rekomendacijų, turiu pasakyti, kad dauguma jų yra savaime aiškios, daugumai mūsų dirbančių šiame komitete ir šiaip parlamente tai buvo jau ir taip savaime suprantama. Tačiau nuoširdžiai sutinku su tuo, kad reikia OLAF reformos. Ir aš sutinku ir suprantu, kodėl jūs taip tolerantiškai žiūrite viską. Ir aš suprantu, kaip jūs traktuojate tolerantiškai e, pakenčiamą paklaidą, toleruojamą paklaidą. Price Waterhouse, manau, turės atlikti dar vieną studiją, kuri bus taip pat labai svarbi ir būtų labai gerai, jeigu pati studija būtų peržiūrėta, e, įvertinant, atsižvelgiant į visas jų išvadas. Ir pirmiausia, pagalvojant apie tai, ką sakė ponas Sondergaard. E, Ačiū, ponė Gressler. Ačiū. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Tačiau dažnai e, tenka kitų svarbių darbų atlikti tuo pat metu, kai reikia būti čia, ypač kai reikia 500 kitų, e, pakeitimų kitiems pranešimams sutvarkyti. Aš šią studiją peržiūrėjau vakar ir mane nustebino tai, kad joje įvardintos visos kokobų darbo tvarkės problemos, kurias mes bandome išspręsti daugelį metų. Tiesiog yra sakoma, kad labai svarbus e, teisės aktai tiesiog nefunkcionuoja taip, kaip reikėtų, arba funkcionuoja tik dalinai. Aš norėčiau šiek tiek pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo ponas Söndergaard. Jis sakė, kad reikėtų parengti tokį juodą į sąrašą asmenų, kurie yra susijęs su korupcija, uh, ir piknaudžiavimo ES pinigais. 2006 metais jau buvo reglamentas tą temą priimtas, aš tada dravau darybose su taryba. Labai sunku buvo priimti tą reglamentą, tada tik Olafas mums padėjo, e, gaunant duomenų prieimą prieigą prie duomenų bazės ir panašiai. Tada taryba sutiko su mumis, tačiau dabar matome, kad tas reglamentas nebepasiteisina. Ir aš norėčiau pateikti klausimą komisijai. Kiek iš tiesų duomenų yra įtraukta į tą duomenų bazę? kiek valstybių prie to prisidėjo, kiek aš žinau, mažiau negu dešimt. Ar e, ta m, informavimo, informacijos perdavimo procedūra pasiteisino, ar duomenys yra deramai apdorojami, ar yra prasmės turėti tą duomenų bazę. Toks būtų mano pagrindinis klausimas žmonėms, kurie atliko šią studiją. Žinoma, e, šių pažeidimų teisinis nagrinėjimas yra labai svarbus, jis yra turbūt esminis, nes jeigu nepakanka ES teisės aktų, tai gali būti sunku, bet dar sukčiavimo apibrėžimo neturime, tai kaip galime tada pradėti teisminį tyrimą. Ar jūs žinote, kad to, tokių atvejų, kai tokie pažeidimai buvo nagrinėjami teisme? Perinu prie aštuntos rekomendacijos ir tai jau būtų antras klausimas studijos autoriams. Jūs kalbate apie 22 straipsnio arba dalių peržiūrą ir apie informacijos teikėjus. Kaip galima pakeisti šią nuostatą? Birželio pabaigoje bus e, vėl svarstomas personalo statutas ir aš manau, šiandien mes turėsim galimybių šitą padirbėti ir tą kryptimį, bet kaip e, tai e, pakeis dabartinį reglamentą. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, tada suteiksiu žodį dar keturiems asmenims Europos komisijai, e, kuriai buvo skirti keturi klausimai iš pranešėjo lūpų, taip pat e, ponia Andresen ir Gressler e, pakartojo maždaug tos pačius klausimus, po to kalbės Olafo atstovas taip pat turintis keturis klausimus atsakyti. Dar bus auditorumų atstovas. Ir galiausiai ponė Gressler dar norės šiek tiek e, paaiškinimų iš studijos autorių. Taigi aš jums suteiksiu irgi žodį. Ir apibendrinimui suteiksiu žodį pranešėjų komisija. Kas iš komisijos norėtų pasakyti? Aš nežinau jūsų pavardės, atsiprašau. Ponas Hogmas, ar, ar tokia jūsų pavardė? Ar jūsų pavardė ponas Haugnas? Denis Žanton de la DG euh, Budget. Je voulais juste... Euh, ne, aš esu iš biudžeto generalinio direktorato. Čia yra taip pat OLAF atstovų ir e, kitų generalinių direktoratų, kurie yra atsakingi už e, e pinigų nu, panaudojimą. Man buvo pateikta klausimų, e, kai kurie jų konkrečiai orientuoti Europos komisiją. Ir aš manau, kad OLAF kaip komisijos tarnyba ir kaip nepriklausomas subjektas e, galėtų pateikti geresnius atsakymus, nes jie atlieka tyrimus. Bet aš galiu atsakyti trečiąjį klausimą, vieną iš pateiktų klausimų, kuris yra susijęs su biudžeto generaliniu direktoratu. Turiu galvoje juodąjį sąrašą. Pone Gresler, jūs teisingai pastebėjote Šį klausimą mes labai daug diskutavome e, prieš paskutinę e, finansų reglamento reformą. E, tas diskusijos buvo nelengvos. Ir galiu tik pasakyti, kad jau tada taryba nusprendė vos ne savarankiškai dėl to, kaip tas reglamentas galėtų būti pakeistas. Ir tuos bazinius principus tada patvirtinome. Žinoma, e, iš diskusijoje tada paaiškėjo, kad yra labai daug e, nerima keliančių aspektų, ypač susijusių su teisminiu nagrinėjimu. E, negalima interinstitucinių pagrindų numatyti, kad valstybės narės gali būti, jų likimas gali būti sprendžiamas teisme. Pone Greslė, jūsų paminėti skaičiai gal ir teisingi, bet e, biudžeto e, generalinėme direktore yra atskira tarnyba, kuri e, šiuo klausimu dirba ir jie, manau, galėtų pateikti jums konkreštesnius skaičius. Taip pat jie jums galėtų pasakyti apie tai, kiek duomenų valstybės narės perdo duomenų bazę. Galiu pasakyti, kad Europos komisijoje yra kitas juodasis sąrašas, kuris yra šiek tiek didesnis ir kuris jau seniau egzistuoja jame yra e, nurodytos skirtingos naudos gavėjų kategorijos ir vardinama, kurie atvejai yra susijęs su sukčiavimu. Taigi tiek aš galėjau pasakyti, dabar perduosiu žodį kolegai iš Olafo, manau, kad jis galės atsakyti kai kuriuos tų klausimų. Pirmiausia, manau, jis e, e orientuosis į pranešėjo klausimus. Ačiū. Er- er Ačiū. Ar būtų kitų komisijos atstovų norinčių pasisakyti? nes buvo užduota kitų klausimų. Ar yra dar galinčių juos atsakyti? Prašau. Prisistatykite, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletą žodžių dėl sanglaudos politikos. Yra 21 puslapyje, nuo 21-24 puslapio apibūdinta valdymo ir kontrolės sistema ir aš norėčiau šį beitą paaiškinti, nes tekste neatsispindi komisijos priežiūros vaidmuo. Taigi aš manau, kad reikalingi šiokie tokie paaiškinimai dėl atliekamo komisijos darbo. Tam tikrą prasme tekste yra su, perdėm supaprastinama realybė. Pavyzdžiui, dėl Bulgarijos ir Niderlandų yra pateikiama netikslios faktinės informacijos ir būtų naudinga, jeigu ta informacija būtų patikslinta komisijos, jeigu būtų kreiptas į komisiją dėl patikslinimo, dėl Niderlandų susidaro įspūdis, kad nėra pakankamų testinių veiksmų po audito strategijos, po atliktų auditų Niderlanduose. audito strategija yra tvirtinama komisijos kas, kasmet, yra peržiūrima ir komisija dėl audito strategijos pateikia savo nuomonę, o po to valstybės narės metinės kontrolės ataskaitas ir nuomonės dėl sistemos atsiunčia kasmet, komisija tuos dokumentus peržiūri. Taip pat mes vykdome metinius dvišalius kontrolės e, susitikimus, kur aptariama valstybės narės situacija. Komisija taip pat vykdo auditus vietoje. Dėl Bulgarijos čia tvirtinama, kad audituojanti institucija, valdymo institu, institucija ir sertifikuojanti institucija e, veikia toje pačioje ministerijoje. Tai nėra tie, tiesa. Dėl Bulgarijos sertifikuojanti institucija yra nacionalinis fondų direktoratas, kuris veikia finansų ministerijoje, o Bulga Bulgarijos audito institucija yra nepriklausoma vykdomoji agentūra atsiskaitanti finansų ministerijai. Be kita ko, penkios valdymo žinybos veikia penkiose skirtingose institucijose, taigi yra labai aiškus atsakomybių pasiskirstimas. Keletą žodžių dėl kitų pastabų. Mes 11-13 metams numatėm, esame labai aiškia audito struktūrą, grindžiamą rizikos vertinimu ir turime prevencijos strategiją kartu su Imploy, Mare ir Olaf generalinis direktoratais, taip pat su Olafu. Taip pat e, po studijos, studijos pa... rekomendacijos yra pateiktos ir mes valstybėse narėse kūrėme gebėjimus, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų ir valdymo, tikrinimo srityje, dėl konkretesnių veiksmų kovojant su organizuotu nusikalstamumu, norėčiau pasakyti, kad darome, ką galime klaidų ir sukčiavimo prevencijos srityje ir bet kokie papildomi veiksmai, kuriuos norėtumėme atlikti, turi būti atliekami remiantis proporcingumo ir kaštų efektyvumo uh, principais. Tai yra labai svarbus mums principai, kurių turime laikytis prieš imdamiesi veiklos šioje srityje. Veiksmai turi būti proporcingi ir turime atsižvelgti į kaštų efektyvumą, ko pasieksime tais papildomais veiksmais. Ačiū. Ačiū. Nežinau, ar buvo atsakyta į visus klausimus, tačiau komisija pasižymėjo klausimus, nes galbūt yra klausimų adresuotų kitiems generaliniams direktoratams, taigi aš paprašyčiau komisijos atstovų atsiųsti informaciją ponui Sondegard, ko galima greičiau iki vasaros atostogų, galbūt būtų gerai gauti atsakymą raštu iš komisijos, nes priešingą atveju ponas Sodegard e, jam tiesiog teks užduoti parlamentinį klausimą. Taigi galbūt mano siūlomas e, variantas yra pats paprasčiausias. Dabar Olafo atstovai. Ar yra Olafo atstovų? Taip. Prisistatykite, prašau, nes paži... nepažįstame vieni kitų. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu Johan Kau, atsakingas už Olafo skyriuje, už sukčiavimo prevenciją ir rizikos vertinimą kaip aiškino kiti kolegos, Olafas yra atsakingas kaip nepriklausoma tyrimų institucija už tyrimus kovos su sukčiavimu srityje. Tai taip pat yra ir komisijos žinyba, kalbant apie Olafo gebėjimus ir darbą kovojant su sukčiavimais, atliekant tyrimus, vidinius ir iš, išorės tyrimus bandant apginti ES finansinius interesus. Akivaizdu, kai vykdome tokius tyrimus, turime laikytis konfidencialumo principo. Ypatingai jeigu gaunami duomenys po tų tyrimų, kurie rodo, kad yra baudžiamoji atsakomybė susijusi su organizuotu nusikalstamumu pagal baudžiamąją teisę, tuomet Olafas privalo perduoti rezultatus nacionalinėms teismų institucijoms, kurios tuomet jau turi galimybių arba atlikti tyrimus, arba jeigu prokuroras taip mano, tą bylą perduoti jau baudžiamajam teismui. Ir dėl to akivaizdu, kad reikalinga konfidencialiai laikyti mūsų gaunamą informaciją. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Mes turime laikytis tyrimų konfidencialumo principo ir taip pat turime užtikrinti valstybių narių teismų institucijų vykdomų tyrimų konfidencialumą. Antras dalykas, mes tyriame sukčiavimus ir, kaip yra teikiama modus operandi sąraše, susidurėma su plačiu lėšų švaistimu, padirbtais dokumentais. Tai yra rimta baudžiamoji atsakomybė ir ne visuomet mes galime tokius sukčiavimo atvejus įtraukti ją į mūsų modus operandi kaip ir nus, organizuoto nusikalstamumo atvejus. Taigi turime apginti, apsaugoti tyriejų konfidencialumą ir taip pat turime užtikrinti testinių teisminių veiksmų konfidencialumą dėl uh, pateiktų rekomendacijų. Visiškai pritariu išsakytoms pastaboms, kurias išsakė regioninės politikos mm, generalinio direktorato atstovas. Akivaizdu, kad reikalingi papildomi veiksmai ir jūs jau darėte nuorodą į komunikatą, kurį nesiniai patvirtino komisija dėl finansinių interesų apsaugą būdžiamoje teisėje. Ten kalbama apie svarbės naujas iniciatyvas, kurių imsis komisija ir kurių imsis ES teisėkuros institucijos. Taip pat ir 1037 reglamentas e, turėtų būti reformuojamas, pertvarkomas. Ir taip pat yra trečioji priemonė, kurią ketina patvirtinti komisija. Priemonė, kuri jau buvo minėta komisijų, komisijo saro atsakingo už sukčiavimus, pono Šemetos. Tai yra kovos su sukčiavimu strategija, kurią turėtų netrukus patvirtinti komisarų kolegija. Šioje strategijoje yra atsižvelgiama yra į svarbias rekomendacijas, rekomendacijas, kurios pateikiamos studijoje, 6, 7, 8 turiuomenį rekomendacijas informacijos skleidimas, taip pat konkrečių priemonių sustiprinimas, efektyviau nustatant klaidas ir sukčiavimo atvejus. Taigi svarbu, kad e, kai tik tai komisija parengs galutinai tą kovos su sukčiavimu strategiją, kad būtų dar galima kažkaip integruoti ir tas rekomendacijas. Taigi tokios būtų pastabos iš Olafo pusės. Tikiuosi, kad atsakiau bent jau uždalies į iškeltus klausimus. Ačiū. Žinoma, tikrai atsakėte į pono Sondergaard pastabas taip pat ir taip pat konkretų klausimą dėl bendradarbiavimo ar to bendradarbiavimo nebuvimo su Eurojustu. Taip, taip, tiesa, bendradarbiavimas, kiek tai yra susijęs su Olafu, su Eurojustu, Europolu, bendradarbiavimas yra geras, kontaktai užmėgsti politikos ir veiksmų lygmenių, netgi reguliariai susitinkame dėl konkrečių atvejų su Eurojustu ir Olafas susitinka su Eurojustu, kai yra tarp valstybinio nusikaltimo atvejų. Taigi, bendradavimas puikus. Ir generalinis direktorius, aš tikiuosi, po pietų šiandien tai patvirtins. Ačiū. We zullen het hem zeker vragen. Um, er waren... Kągi, ponė Greslė turi klausimą. Na, kai girdi tokius dalykus, tiesiog gali pasakyti, kad e, nebūtinai taip yra ir puiku, kad apie tai kalbamės ir tiesiog mane stebina, kad vienu ver, viena vertus turime konkrečios informacijos apie sukčiavimo atvejus, ypatingai komisijos pastarojoje ataskaitoje. Ir pirmąjį kartą galime gauti ir matyti skaičius 0,19 procentų visų mokėjimų yra susijęs su sukčiavimu. Puiku, kad turime konkretų skaičių. Ir mes visuomet manėme, kad tas skaičius gal yra didesnis. Na, o aš norėčiau paklausti Olafo atstovo, ką jis mano apie tą 0,19 procentų skaičių. Tai yra kaip tam tikras leitmotyvas. Komisijos generalinis sekretariatas ypatingai pažvelgus į ataskaitą ir ataskaitos skaičius konkrečios valstybės narės atveju, tikėtina sukčiavimo procentas yra nustatytas ir čia yra įvairių skaičių. Aš skaitydama susidariau įspūdį, kad tikslas buvo sumažinti tuos skaičius tam, kad sukčiavimas atrodytų jau toks nežymus. Aš turiu tam tikrų abejonių. Ir man atrodo, kad mes tiksliai nežinome, kokie yra skaičiai. Taigi, ką Jūs manote apie 0,19? Tai, ką, taip pat tai, ką sakė pana Žanton, labai džiugu girdėti tai iš jo lūpų, nes akivaizdu, kad viskas yra gan sudėtinga. Komisija pateikė pakeitimą finansiniam, pakeitimus finansiniam reglamentui ir norėčiau su koordinatoriais apie tai pasikalbėti. Šiame pakeitime komisija teigia, kad netgi tos įmonės, kurios įtrauktos į duomenų bazę, yra nuteistos dėl sukčiavimo pinigų plovimo. Ir ypatingai jeigu yra produkto monopolija, tuomet irgi yra pažeidimų. Ir tiesiog jie gauna tą baltą kortelę dėl to, kad jie laiko monopoliją. Europoje. Taigi ši duomenų bazė, man atrodo, netenka prasmės. Tai būtų kaip ir teismų sprendimų nepaisimas. Taigi aš nenorėčiau pritarti tokiam pasiūlymui. Ir tai teigiu čia, nes dažnai turiu paaiškinti tuos faktus. Aš manau, kad parlamentas labai rimtai turėtų atsižvelgti į korupcijos ir pinigų plovimo atvejus. Ačiū. Dat klopt, het gaat om onze baby en die moeten we koesteren. Žinoma, visą tai yra mūsų kūdikis, turime jį prižiūrėti. Pone Sandergardai, ar norite sureaguoti? Gerai, pirmiausia, leisime Olafui atsakyti į klausimą dėl, dėl 0,19 procentų. Ačiū. 0,19 procentų tai yra skaičius na, paminėtas e, komisijos metinė ataskaitoje už devintuosius metus. Tai yra sukčiavimo dydis įvairiose išlaidų sektoriuose ir jis pagristas E, susik, susaktais e, pažeidimų atvejais, kurie pateikti Olafui kaip e, sukčiavimas, apie ką pranešė valstybės narės. Tai yra skaičius pagristas pranešimais ir jis bus peržiūrėtas dešimtųjų metų ataskaitoje, kurią paskelbs šią vasarą komisija. Taigi, dar kartą, tai yra susektų ir praneštų atvejų pagrindų uh, ir valstybinarių e, apibūdintų kaip įtariami sukčiavimo atvejai e, duomenys. Turint visą statistiką, mes manome, kad tas skaičius turi būti didesnis. Olafas galvoja, kaip čia atsakyti, leisime jums pagalvoti. E, Visą tai puikiai gali atsakyti panas Kalengris, mano kolega. Aš esu iš Olafo sekretariatas ir Aš e, patikiau mūsų atsakymus e, šiai, šiam tyrimui. Na, o atsižvelgiant į ponos Sandergardo klausimus, negaliu daug ko papildyti atsakymus, bet turiu pasakyti, kad ir mums yra sudėtinga gauti tikslius skaičius apie sukčiavimo mastą. ir kiek yra pažeidimų ne tiek problema dėl apibriešių, o kaip sakė ponia Greslė, problema yra ta, kad kalbame apie nežinomus dalykus, dalykus, apie kuriuos nieko nežinome, galbūt turime tam tikrų įtarimų, tačiau sukčiavimo masto kartais nežinome. Ir jeigu turėtume pasakyti, kad E, skaičiavimas sudaro 5 procentus ar 10 procentų, tai aišku, tai būtų per didelis skaičius. Turime būti atsargesni. Ne tik dėl to, kad mūsų skaičiais po to grindžiama kokia nors politika ir e, tie gali būti nepagristi. Mes pripažįstame, kad e, situacija yra sunki ir suprantame, kad tyrimo autoriai yra nepatenkinti, kad jiems trūksta skaičių, tačiau mums kyla ta problema, pati problema, tai nėra dėl kažkokio tai nenoro bendradarbiauti. Ačiū audito rūmai, e, jums taip pat buvo užduoti keli klausimai. E, koks yra jūsų manimų organizuoto nusikalstamumo mastas ir apie tolesnius veiksmus po jūsų atliktų tyrimų. Ačiū. Ačiū už šią įdomią diskusiją. Aš esu Pitris e, Velšas ir aš pavaduoju kitą kolegą, nors atvykau čia e, ir dėl kitų reikalų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mūsų auditas atsižvelgia į sukčiavimo pavojų, kaip e, pirmininkas Kaldera yra paminėjęs jūsų komiteto pirmininkui parašytame biržia, balandžio 15 dieną. Dėl klausimo, ar mes manome, kad organizuotas nusikalstamumas užsima sukčiavimu dideliu mastu, mes darėme ataskaitas įvairiose srityse, pavyzdžiui, karuselinio sukčiavimo atveju ir aiškiai sakome, kad mūsų manome, kad yra didelių problemų. Norėjau grįžti prie vienos rekomendacijos pateiktos e, tyrimę. E, ta konkreti formuluotė kelia mums nervą, nes kalbama apie keitimas informaciją tarp Olafo ir auditorumų. Mūsų gairės ir apskritai visos auditorių gairės reišk, sako, kad jeigu auditorius randa tai, ką jis laiko galimų sukčiavimų, jis perduota šią informaciją tyrėjams. Jeigu mes ilgai laikysime šią informaciją, per daug klausimų uždavinėsime, tuomet galime užkirsti kelią bylos eigai. Mes nesame teisininkai, mes negalime apsaugoti asmens, kuris bus kaltinamas. Taigi mes greitai perdavome šią informaciją Olfui. Aš manau, kad Price Waterhouse patys atlikdami savo auditą daro tą patį, galbūt ne Olafui perdoda informaciją, bet kitiems na, teisėjas saugos pareigūnams. Mes nesitikime gauti informacijos iš Olafo apie įtarimus, nes turi būti tam tikras balansas tarp skaidrumo ir slaptumo. Galbūt skaidrumas gali sumažinti skčiavimo mastą, tačiau sėkmingam tyrimui reikalingas ir slaptumas. Taigi mes nesitikime gauti atgal informaciją iš Olafo. Ar mes atliekame turesnius tyrimus? Taip, mes e, nuolat susitinkame su Olafu ir kai pasiunčiame bylą Olafui, tai nėra paskutinis kartas, kai girdime apie tai, nes Olafas neišvengiamai grįžta pasikalbėti su mūsų auditoriais ir kreipiasi dėl detalesnės informacijos. Tai žinoma, mes ir toliau kontaktuojame su Olafu. Mes, aišku, nesakiama, kiek yra sėkmingo persekėjimo atveju po to, bet šiaip kontaktus su Olafu palaikoma. Aš norėčiau užduoti klausimą. Kai atliekate auditą ir e, jums kyla įtarimų dėl sukčiavimų, jūs perdate informaciją Olafui. Taigi, kaip dažnai tai įvyksta? Ar tai vyksta dažnai, ar labai retai? Ar galite pateikti kokius nors procentus? Ar tai yra tiesiog išskirtiniai atvejai? Ponas Kaldera yra pateikęs tuos skaičius savo laiške balandžio 15 dienos laiške. Tai yra maždaug 3 atvejai per metus. Daug dažniau valstybė narė pateikia informaciją Olafui apie tuos atvejus. Tačiau iš mūsų pusės Olafui patikėme maždaug tris bylas per metus. Tai nėra labai daug, turint galvoje, kiek sandorių yra analizuojama. Panas Aranhauseris. Labai ačiū. Dar vienas klausimas. Ar audito rūmai privalo pateikti informaciją apie tokius atvejus Olafui, ar tai yra teisinis reikalavimas? Labai geras klausimas. Tai yra dalis mūsų darbo tvarkos taisyklių. Visi auditoriai yra reikalaujami, kad tai darytų. Galbūt Olafas gali pasakyti, ar tai yra teisinis reikalavimas ar ne, bet mes tai tikrai tai darome. Na, aš manau, kad teisinis pagrindas yra reglamentas 1073, kuris, man atrodo, 7 straipsnėje sako, kad visos institucijos ir valstybės narės privalo pranešti apie įtarimus dėl pažeidimų ir bendradauti su Olafu. Ačiū. Man atrodo, buvo užduotas klausimas tyrimo autoriams. Jį uždavė ponia Greslė. Aš pasižymėjau klausimą, bet tikriausiai jūs jį prisimenate. Yes, Aš pasižymėjau klausimą dėl darbuotojų reglamento ir mūsų rekomendacijų. Norėčiau pasakyti, kad reikėtų paminėti kitą tyrimą, kurį jums atliko PricewaterhouseCoopers. Ir vienas iš pastebėjimų ten buvo, kad dabartiniai 28A ir B straipsniai neragina, neskatina pranešti apie pažeidimus, galbūt priešingai. Ir pranešimo pažeidimus mastas yra ribotas pagal tos straipsnius, todėl mes rekomenduojame pakeisti e, tų straipsnių nuostatas. Tačiau daugiau informacijos apie tai galima rasti mūsų kitame, kitoje ataskaitoje. Jis yra pateiktas parlamentui anksčiau. Taip pat minėjote apie sučiavimą apibriešti, apie teisinę apibriešti. Aišku, mums irgi buvo sunku rasti vieną bendrą tinkamą sukčiavimą apibriešti. Tačiau mes apie tai e, minime savo ataskaitoje, tai yra tam tikras elgesys gali būti laikomas e, sukčiavimo elgesiu. Tačiau įrodyti kažkokį tai baudžiam e, nu, nusikaltimo ketinimą, ketinimą atlikti nusikaltimą e, yra svetinga ir kiti, kas kovoja su sukčiavimu, galėtų apie tai paliudyti. Mes netlikome tikro teisinio tyrimo susijusio su apibrieštimis ir kaip jas būtų galima pakeisti. Tai šiuo momentu tik tai tiek ir tą galime pasakyti. Ačiū. Toliau žodis ponui Sondergardui. Čak. Ehm, e- dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš dėkuoju visiems, kurie išsakė komentarus. Ačiū, kad e, mane suprantate ir aš suprantu, kad visų iškilančių klausimų dabar negalime atsakyti, todėl aš tikiuosi, kad bus pateikta ir atsakymų raštu. Noriu padėkoti auditorumams už tai, kad labai aiškiai buvo pasakyta, kaip yra vertinamas organizuoto nusikalstamumo ryšys su o, sukčiavimu ES lėšomis. Aš e, iš Olofo būčiau tikėjęsis kur kas aiškesnio atsakymo. E, kila klausimas, kaip Olafas vertina organizuotą nusikalstamumą ir bandymus piknaudžiauti ES lėšomis. Ar jiems tai atrodo rimta problema, ar tai yra tik tai pavieniai atvejai? Kodėlgi tas klausimas man toks svarbus? Dvi priežastis galiu įvardinti. Pirmiausia, Europos komisija, kaip girdėjome, e, kalba apie e, lėšų panaudojimo efektyvumą. Mes suprantame, kad negalima investuoti didelių sumų į tai, kas neduoda rezultato. Todėl aš suprantu, kad kartais komisijai būna sunku interpretuoti tą juodąjį sąrašą, nes yra sunku pasakyti, ar problema yra labai rimta ar ne. Uh, kai nėra iškaus apibrėžimo. Reikia palaukti, kol uh, ir dabar pagal dabartinę padėtį reikia laukti, prieš reaguojant, kol kažkas pradės konkrečiai vykti. Aš manau, kad reikėtų labai svarbaus atsakymo iš tų, kas su ta problema konkrečiai dirba, o nelaukia. Ir, supras, ir mes norėtume gauti atsakymą, ar ta problema yra labai plačiai paplitusi, ar tik tai pavieniais atvejais pasikartoja. Kita priežastis yra susijusi su tuo, kad nusikalstamumas yra labai specifinė problema. Organizuotas nusikalstamumas e, sukelia didesnės žalos negu kažkoks paprastas sukčiavimas, nes organizuoti nusikaltėliai turi galimybių e, padaryti spaudimą politiniams sprendimams ir e, valstybių administracijai. Tai yra labai pavojinga. Pinigai yra pinigai. Pinigai gali sukelti rimtų problemų. Ir šiandien iškyla klausimas, ar nusikalstamumas yra tiek paplitęs ir tiek stiprus, kad jis gali įtakoti politinius sprendimus kai kuriuose valstybėse narėse. Man atrodo, kad kai kur yra buvę tokių dalykų. Mes e, turime suprasti kad neužtenka stebėti padėties, reikia priimti aiškius sprendimus ir nustatyti, kas už ką atsakingas. Kokiu mastu tokie atvejai yra paplitę, tą pirmiausia turime išsiaiškinti. Baigdamas noriu vieną dalyką išskirti. Man vis dar neaišku, kodėl taip sunku E, gauti bendrą situacijos paveikslą. Aš visiškai suprantu, kad Olofas tas problemas e, sprendžia slaptai. Slaptumo aspektą aš be bejonės suvokiu. Mes negalime, žinoma, įvardinti konkrečių asmenų ar specifinių metodų, kuriais yra išsiaiškinami sukčiavimo atvejai. Žinoma, tas, tas teisinė apsauga turi būti suteikta. Tačiau jeigu studijoje yra pasakyta teisingai ir e, aš, e, ir aš manau, kad įrodymų tam pakanka, e, ka, tai problemų yra labai daug ir Europos parlamentas neturi gero situacijos vaizdo. Aš manau, kad tą diskusiją mes turėtume tęsti. Nes jeigu mes to bendro situacijos vaizdo negausime, tai negalėsime priimti teisingų sprendimų ir spręsti problemų. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijoje ir aš labai e, laukiu e, išklausyti atsakymų į tuos klausimus, kurie buvo neatsakyti. Um. Ačiū. Jeigu daugiau klausimų ir komentarų nėra, tai diskusiją šiuo punktu baigiame ir baigiame rytinį darbą. Keletas e, praktinių aspektų frakcijų atstovams. E, Pusė šešių šiandien prasidės koordinatorių posėdis. Gal galėtumėt pasirūpinti, kad parlamentarai punktualiai ateitų, nes per 15 pirmųjų posėdžio minučių kalbėsime apie e, pranešimų pasiskirsimo praktinės detalės o be 15.6 kalbėsime apie problemas iškylančias su taryba ir kalbėsime su tarybos atstovais. Dar vienas praktinis elementas. Pietų pertrauka šiandien labai ilga. Pone Gresler, turbūt ta pertrauka nebus tokia ilga, nes 152 pakeitimus turėsiu tvarkyti. Bet prašyčiau nevėluoti 15 valandą. Nuo 15 iki, 4, iki 16 valandos bus bendras, su ekono, bendras posėdis su ekonomikos komitetu. Ačiū, kad aktyviai dalyvavot rytiniam posėdžiui.